Il Presidente. Allora, buon pomeriggio a tutti. Labą dieną visiems. Grįžtame prie sesijos darbo. Vakarykštis sesijos protokolas ir printi dokumentai buvo išdalinti. Norėčiau paklausti, ar turite pastabų? Nėra pastabų, tokiu būdu laikysime protokolą patvirtintų. Dabar išklausysime tarybos poziciją dėl bendro biudžeto 2014 metams. Nėra numatyti spontaniški pasisakymai, nei klausimai pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Tad pradėsiu posėdį suteikdama žodį ponui Algimantui Rimkūnui. Jis pasisakys tarybos vardu. Thank you, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man didelė garbė šiandien Jums pristatyti tarybos poziciją dėl Europos parlamento biudžeto 2014 metams. Pirm, tai yra pirmas metinis biudžetas sudarytas pagal daugiametę finansinę programą. Ši pozicija buvo priimta taryboje rugsėjo antrą dieną. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, iš karto norėčiau Jums pasakyti, jog taryba yra pasirengusi dirbti ir su Europos komisija, ir su Europos parlamentu artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais tam, kad būtų galima išsaugoti tą sutarimą dėl realistinio 2014 metų biudžeto glaudus bendradarbiavimas ir efektyvus bendradarbiavimas tam bus iš ties reikalingas. Taryba yra pasirengusi dirbti konstruktyviai ir remdamasi kompromiso dvasia. Man džiugu pažymėti, jog trilogo sustikimas, kuris vyko praėjusią savaitę, rugsėjo trečią dieną, buvo pozityvus ir daug žadantis. Man iš tiesų buvo džiugu pažymėti, kad mes visi ir Europos parlamentas ir taryba E, susitarėme dėl svarbiausių prioritetų numatytų programoms ir veiksmams, e, kurių tikslas yra remti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Norėčiau pabrėžti, kad taryba paprastai pritarė toms sumoms, kurias siūlo komisija 14 metų e, biudžete susijusios su operatinėmis išlaidomis programoms ir susijusiams su daugiametė finansinė programa. Norėčiau pažymėti, kad visi sumažinimai, kuriuos siūlė taryba toje pozicijoje, yra paremti e, detalę analizę susijusią su atskirų programų ir veiksmų įgyvendinimu. Ir mes nesilaikome kokio nors bendro požiūrio ar nesilaikome taip pat nieko nepagristų siūlymų mažinti biudžetą. E, kalbant apie daugiametinę finansinę programą ir yra numatyti 142,2 milijonai įsipareigojimams, 135 milijonai mokėjimams. Tiek asignavimų numatyta ir tai sulaukė plačios valstybių narių paramos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbius tris dalykus, kurie ir sudaro tarybos pozicijos pagrindą. Pirmiausia, taryba nusprendė e, suteikti prioritetus tiems veiksmams ir programoms, kurių Tikslas yra gražinti Europą į ekonomikos augimo įtraukų kelią, e, įskaitant ir kai kurios politinius tikslus susijusius su jaunimo e, darbų vietų kūrimu, su mažomis vidutinėmis įmonėmis, e, Erasmus visiems programa, taip pat tikslą turime ir paskatinti ekonomikos augimą. Antra, taryba atkreipė dėmesį į nuolatinės pastangas, kurias deda valstybės narės, siekdamos konsoliduoti savo nacionalinius biudžetus. Ypatingai buvo atkreiptas dėmesys į administracinių išlaidų mažinimą ir taip pat buvo atsižvelgta į vidaus politikas, kurias turi taikyti valstybės narės, jeigu nori sveikai tvarkyti savo viešuosius finansus. Taryba pasiūlė palikti reikiamą maržą tarp daugiametės finansinės programos E, siūlo mūsumų, kad būtų galima susitvarkyti su kokiomis nors nenumatytomis galimomis situacijomis. E, gerbiami Europos parlamento nariai, norėčiau trumpai pasakyti tarybos pozicijos svarbiausius elementus susijusius su atskirais daugiamatinės finansinės programos skyriais ir jų dalimis. Pradėkime nuo pirmojo e, išmanaus ir įtraukaus augimo. Taryba e, ypač e, aukštai vertina šį skyrių, nes tai sutampa su tas rytimi, kur e, atliekami veiksmai turi ypatingai svarbu poveikį. Tai yra susijęs su ES 2020 strategija, su mokslo tyrimais, e, su konkurencingumo skatinimu, verslumu ir inovacijomis. Pirmoje, pirmoje A dalyje yra kalbama apie darbo vietų kūrimą. Taryba remia čia numatytus veiksmus, skatinančius uh, konkurencingumą, tai yra ypač susijęs su mažomis ir rytinėmis įmonėmis, veiksmų susijęs su investicijomis, švietimu ir žmogiškų išteklių formavimu. E, čia taip pat turėtume paminėti ir Erasmus visiems programą. E, lėšų mažinimas e, labiau yra susijęs su infrastruktūros projektais. Ir čia yra atsižvelgiama į valstybių galimybės absorbuoti numatytas joms lėšas. Tarybos siūlomis sumažinimais tokiems projektams kaip ITER ir transeuropiniai tinklai e, yra susijęs su tuo požiūriu, kurį neseniai išreiškė komisija. Būtina, kad horizontas 2020 Erasmus ir kosmė programos būtų labiau gyvendinos atsigyvendinant e, šias programas ir būtina atidėti išlaidas didesniems projektams šiek tiek vėlesniems metams. Taryba taip pat e, nori numatyti reikiamas mokėjimų, eksugnavimo sumas e, infrastruktūros projektams. Ir todėl vienas B skyriuje, kur kalbama apie sanglaudą teritorinę, socialinę ir ekonominę, yra sakoma, jog čia lėšų turėtų išaukti 7,5 procentais lyginant su 2013 metais. E, sutinkamai su tarybos išvadovimis padarytomis birželio 27-28 dienomis 6 milijardai eurų bus skirta Europos e, jaunimo e, įdarbinimo iniciatyvai. Pirmiausia, turėtų šiomis lėšomis pasinaudoti tie regionai, kur didelis jaunimo nedarbas ir tos lėšos turėtų būti naudos nuo 2014 metų. Antrasis skyrius. Um, tvarus augimas ir nacionaliniai ištekliai. Taryba siūlo stabilizuoti e, įsisavinimo lygį, lyginant su 2013 metais. Tačiau taryba pritarė tam, kad būtų šiek tiek padidintos lėšos e, numatytos. E, sus, surinko susijusiais dalykais, taip pat lėšos 0,27 procentais turėtų padidėti lėšos skirtos žemės ūkio projektams. Europos žemės ūkio fondas FEDER ir e, fondas susijęs su žuvininkystė ir jūrininkystė turėtų užsimti šių lėšų paskirstimu. E, čia sprendimai dar bus peržiūrėti, atsižvelgiant į komisijos siūlymus E, dėl trečios skyriaus - saugumas ir pilietiškumas. Tarybė remia nedidelį sumažinimą tiek asignavimo mokėjimams, tiek įsipareigojimams, tam, kad būtų galima atsižvelgti į realistinius šalių absorbavimo lėšų gebėjimus. Taryba e, siūlo komisijos, siūl, remtis komisijos siūlymų dėl migracijos ir prieglopščio. E, išorės sienų, teisingumo, vidaus saugumo srityje, viešosios e, visuomenės sveikatos srityje ir vartotojų saugos srityje siūlomas remtis komisijos siūlymu. Dėl bendrosios Europos, ketvirtas skyrius, taryba e, siūlo įsipareigojimus ir, ir mokėjimus, asignavimus įsipareigojimus ir mokėjimams ir pritaikyti prie komisijos siūlymo, kad būtų galima tinkamiau įgyvendinti nusistatyčius biudžeto prioritetus ir atsižvelgti valstybių gaimus lėšas įsisavinti kartu su vienu A, pirmoju A, pirmoju B ir antruoju skyriumi. E, tiems skiriams bus taikomas e, sprendimas, pagal kurį komisija, siūlų, komisija turės pateikti taisumą į biudžetą 2014 metams, kuris gali būti nepakankamas tam, kad būtų galima padengti šiuose skyriuose numatytas visas išlaidas. Penktas skyrius - administracija. Taryba pripažįsta, kad institucijos dėjo didžiulės pastangas siekiant sumažinti savo biudžetų samatas. Buvo sumažintas darbuotojų skaičius, e, siekiant 5 procentų sumažinimo tikslo iki 2017 metų. Tačiau e, dar matome, kad yra galimybių daug, taupyti daugiau. Taryba siūlo atsisakyti e, kai institucijų samatuose numatytų tikslų susijusių su darbu užmokesčių 2011-2012 metams. Daryba mano, kad ne ES institucijos turi e, vertinti, kaip veikia ES teisingumo teismas, ne jos turi spręsti. Decentralizuotos agentūros taryba e, siūlo sumažinti panašiai e, asignavimus įsipareigojimams ir mokėjimams, e, atsižvelgiant į ten esančių darbuotojų skaičių. Taryba taip pat ne, nekeitė Europos parlamento biudžeto skyriaus. Šešiame, šeštame skyriuje kalbama apie kompensacijas ir siūloma uh, palikti tokius skaičius, kokius pasiūlė Europos komisija. Čia, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, susitikinęs, kad tarybos pozicija dėl biudžeto 2013-2014 metams um, numatys tą reikiamą pusiausvyrą. Reikia atsižvelgti į valstybių narių sunkę ekonominę padėtį ir taip pat numatyti reikiamus asignavimus ES biudžete, kad būtų galima paremti naujas programas ir naujus veiksmus, paskalinti fiskalinę konsolidaciją ir ekonomikos augimą. Mes visi sutarėme dėl tos pridėtinės vertės ir svarbos tų programų, kurios vyksta, kurios įgyvendamos ES lygmenių. Visi sako, kad tos programos turi būti tinkamai finansuojamos. Ta, tam pritarė ir finansų ministrai valstybėse narėse, tačiau mes taip pat esame saistomi biudžeto disciplinos tikslų. Nacionaliniai tikslai yra iškelti sumažinti vyriausybės įsiskolinimus ir deficitus. Būtina atsižvelgti tai ir kiekvienas papildomas euras ES biudžete iš tikrųjų svariai veikia ir nacionalinius biudžetus. Tai yra tie suvaržymai, kurie liečia mus visus. Mes turime numatyti aiškius prioritetus ir ieškoti reikiamo balanso. Viena vertus svarbu užtikrinti, kad programos ir veiksmai bus įgyventinami laiku, kita vertus svarbu sumažinti mūsų nacionalinių biudžetų deficitą iki priimtino lygio. Ir aš tikiuosi jūsų supratimo ir paramos e, atliekant šį darbą. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Europos parlamento biudžetas finansiniams 2014 metams bus ypatingai svarbus e, gaivinant ekonomiką ir jis suvaidins katalizatoriaus vaidmenį, kuriant darbo vietas ir telkiant investicijas žmogiškajam kapitalui. Manau, kad tie bendri tikslai bus bendri mūsų visiems ir jais remsis mūsų diskusija tuos artimuomiausius keletą mėnesių. Mes visi sieksime sutarimo dėl 2014 metų biudžetą. Dėkuoju uždėmesi. Mr. Eh, Rimkusas The... Ačiū ponui Rimkūnui, o dabar žodis ponui Levandovskijui. Jis kalbės Europos komisijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbėmėjai parlamento nariai. Šiandieną aš antrą kartą po trialogo galiu, turiu progą išreikšti e, savo susirūpinimą dėl e, tarybos e, pasiūlymą dėl biudžeto 2013-2014 metų. Mūsų pačių žinia buvo labai aiški. Mes negalime laikytis likščiolinių procedūrų dėl daugelio priežasčių. Mes mm, dirbome atsižvelgdami į labai specifinį dėrybų dėl daugiametės finansinės programos kontekstą. Ir e, Birželio mėnesį e, buvo padėt, e, pateiktos e, labai, pateikti labai konkretus pasiūlymai ir kitos finansinės perspektyvos, kalbant apie kitos finansinės perspektyvos viršutinės ribas, mūsų siūlomas riba buvo 6 procentai, tai yra 9,1 milijardo eurų. E, tai, turėjo, tai buvo e, gerokai mažiau negu mums iš tiesų reikia 2014 metais. Taigi mes negalime laikytis to likščiolinės pra, e, tokio tradicinio karpimo praktikos. Taryba vis dar eina tuo pačiu karpimo keliu. Nors jau yra numatytos labai žemos viršutinės ribos 14, 14 metams. Tiek mokėjimų įsipareigojimams, tiek ir tiek, tiek mokėjimų, tiek ir įsipareigojimų asignavimams. Ir e, mes e, turėdami omenyje visus, visus pažadus, kurie buvo pateikti, mes turime atsižvelgti į, į, e, į e, visas turimas priemonės ir svertus, kad galėtume atgaivinti ekonomiką, skatinti ją aukti. Ir E, e, biudžetinis instrumentas taip pat yra instrumentas siekiant skatinti tą ūkio augimą. Ir um, tai, kas yra numatyta mūsų atitinkamuose e, biudžeto eilutėse ir kategorijose, konkrečiai prisidės prie mažų ir vidutinių įmonių veiklos pagerinimo. Uh, Ir taip pat kalbant apie išlaidas infrastruktūrai plėtoti, moksliniams tyrimams skatinti, e, yra akivaizdu, kad tos išlaidos yra būtinos siekiant įgyvendinti dabar e, vykstančias program, programas. Ir e, e, tokių išlaidų mažinimas ir karpimas gero, gali stipriai prisidėti prie mūsų įsipareigojimų visame pasaulyje e, silpninimo. Ir, mums visą tai yra daroma, e, tai, yra, tai, ką mes pasiūlėme, buvo e, numatyti dalykai, kurie yra susijęs su vadinamąją maržą, siekiant e, šiek, išlaido, išlaidų. Išlaidas padaryti lankstesnės, atsižvelgiant į specifines situacijas, kurios gali susidaryti. Nuolatinės pastangos mažinti jau ir taip mažinamas sumas tikrai e, nieko gero neduoda ir kelia mūsų susirūpinimą. Mes žinome, kokie, ir, kokie yra pagrindinio Europos didžiųjų projektų gyven, gyvavimo ciklai. E, mes žinome, kad tie projektai vyksta ilgai. E, mes žinome, kokia yra situacija šiuo metu Europoje ir kokia ji bus dar bent porą metų. Manau, jog mums reikia dėti pastangas bent jau šį kartą E, susitarti, surengiant, pavyzdžiui, jungtinį posėdį, kuriame aptartume mokėjimų tolesnės tendencijas ir savo, įsipareigojimų, e, savo įsipareigojimus ateityje. Ir aš e, norėčiau, kad mes pasinaudotume tokią progą, siekdami suformuluoti deramą požiūrį į mūsų išlaidų politiką, atsižvelgiant į dabartinę Europos situaciją. 90 procentų asignavimų yra vadinamos, vadinamosios ne, ne, nepaskirsitos bendrosios išlaidos ir tik tai 10 procentų yra skiriama naujoms programoms, kurios bus plėtojamos 2014-2020 metų laikotarpyje. Jei aišku, e, e, Teisingumo teismas nuspręstų kitaip, jeigu būtų e, konstatuota, jog tokia išlaidų politika nėra derama, tuomet jinai bus sugražinta į, pirmin, į ankstesnę padėtį. Tačiau mes visi turime stengtis nemažinti jau ir taip mažų išlaidų. Taip pat, gerbėmiai parlamento nariai, norėčiau kreiptis į parlamentą atsižvelgti į e, visus šios argumentus e, rengiantis e, būsimojo biudžeto įgyvendinimui ir mums reikia mes savo ruoštų taip pat atliekame labai didelį darbą, rengiame poveikio vertinimus būsimų programų įgyvendinimo atžvilgių ir mums reikia e, atsižvelgti į e, tai, ką jau dabar žinome, e, rengdami taisomuosius biudžetus ir juos koreguodami, kadangi be abejo turime atsižvelgti ir į tarp institucinį sustarimą dėl 2013-2014 metų biudžeto, ypač kai kalbame apie tokios, tokių programų kaip, pavyzdžiui, Kosmo ar Erasmus įgyvendinimą ir jų finansavimą. Taip pat turime neužmiršti žemės ūkio ir panašiai. Taigi turime E, turime visi stengti susitarti e, ir dėrybose parodyti gerą valią visos institucijos ir e, priimti galutinį sprendimą, kuris būtų priimtinas visiems. Dėkoju. Monika Olmaier, raporter. Dėkoju žodis ponė Monikai Olmaier, pranešėjai Europos parlamento vardu, prašau. President, uh... Pone pirmininkė, pone tarybos atstovė, pone komisijos nary, mėlėjai kolegos. Uh, Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie bendrąjį biudžetą prieš pradėdama kalbėti apie parlamento biudžetą. Gerai išklausiau ir sutinku su tuo, ką pasakė pirmininkaujanti taryba, kad nėra linkusi e, dar labiau mažinti išlaidų, gerai išanalizavo visą padėtį ir e, ji e, taryba pagrindžia, argumentuotai pagrindžia savo e, pastangas e, numatyti tam tikrus ap, išlaidų apkarpimus atsižvelgdama į kai kurių valstybių narių situaciją. Aš norėčiau išreikšti savo paramą ir kolegiai, kuri po manęs kalbės, kalbant apie pačias parlamento biudžetą, noriu pridurti, kad e, parlamentas e, sudarydamas savo biudžetą atsižvelgs į infliaciją. Mes e, parlamente konstatuojame, jog biudžetą turime derinti prie dabar, dabar esančios situacijos ir e, žinome, jog e, bus neišvengiamos papildomos išlaidos vien dėl e, rinkimų, kadangi demokratija neišvengiamai yra susijusi ir su išlaidomis, taigi su tuo tenka susitaikyti. Mes norime glaučiau bendradarbiauti su ekonomikos ir socialinių reikalų ir taip pat regionų komitetu. Tačiau iki šiol neturėjome jokių konkrečių skaičių ir e, dėl to e, turiu pasakyti, kad galė, jais galėsime pasinaudoti ir juos apžvelgti ir išanalizuoti tik tai, kai, bus, kai prasidės pirmosios dėrybos dėl biudžeto. Mes žinome, kad parlamento biudžetas bus. Mm, biudžetas, kuris e, reikš išlaidų mažinimą, išlaidų taupimą, tai yra taupamasis e, biudžetas, kadangi teks nemažai e, biudžeto eilučių išlaidų karpyti. O kalbant apie Europos išorės veiksmų tarnybą, man susidaro įspūdis ir tą jau pasakiau ir trilogos susitikimuose, kad man netrodo, jog taryba ir toliau E, rodo savo politinę valią remti ir toliau remti Euro, e, e, išorės veiksmų tarybo, e, e tarnybos e, veiklą, kadangi numatytos, e, numatytas biudžetas šiai tarnybai veikti yra tikrai labai e, ribotas. Ir mums susidaro įspūdis, kad e, šios tarnybos veiklo, veikla nėra pakankamai e, stipriai vertinama, o juk turime neužmiršti, kad ši e, e, struktūra veikia tikrai labai sudėtingomis sąlygomis, e, situacija pasaulyje ir Europoje yra tikrai labai, labai kontraversiška, jai įtenka labai daug visko daryti ir reikia ją paremti ir finansiškai. Aš Norėčiau paprašyti tarybos, kad e, pras, pra, būtų pradėtos intensyvesnės diskusijos ir e, dėrybų metu, e, kadangi e, mano manimu yra numatyti per nelik dideli išlaidų e, mažinimai ir man atrodo, kad tai, e, tos, tos išlaidos, kurios yra numatytos, tos sumos, kurios numatytos, netitinka e, realios situacijos ir e, nėra tos, kok, tokios, kokios turėtų būti įtrauktos į biudžetą. Dėkoju, ponia Jensen. Tai Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, skaitydama e, tarybos pasiūlymą nusivyliau. Nusivyliau dėl to, kad turime garantuoti augimą, tačiau mažiname E, mokėjimų signavimus, kurie ir taip jau yra labai žemo lygio, taigi neaišku, ar ES galės laikyti savo įsipareigojimų. Dabar jau turime ekonominį biudžetą, kurį nustatė komisija, 5-6 komisi... E, procentai yra mažes, mažiau to biudžeto numatyta negu pereitais metais. Taigi komisija jau pas, pristatė tokį biudžetą, kuris yra taupomasis biudžetas, o taryba um, mažina sumas skiriamas mokslo tyrimajam darbui ir dabar dar uh, Liepos mėnesį buvo uh, sudarytas naujas susitarimas su parlamentu dėl DFP. Uh, reikėtų stiprinti kreditus 2014 e, e, metų e, biudžete mokslo tyrimams, švietimui. Labai svarbu parlamentui užtikrinti pakankamus kreditus šioje srityje, o taip pat iniciatyvą E, vystyti jaunimo tarpe, kad būtų mažinamas nedarbas jaunimo tarpe, e, dar e, labai sumažinti kreditai vidiniams veiks, išoriniams veiksams, sakykime, Sirijoje labai padidėjo, daug, padidėjo pabėgėlių ir tai dar vienas iššūkis mūsų biudžetui. Dabar yra toks žemas lygis, kad iš tiesų, kaip sakė komisaras, pasidarė tiesiog nebepakeliama. Agentūroms yra skiriamos tam tikros sumos ir mes parlamentui bei komisijai pritarėm, reikia, kad finansinio sektoriaus priežiūros institucijos labai didelį dėmesį e, kreiptų, sudarant biudžetą, mes irgi labai didelį dėmesį skirsime toms agentūroms. E, labai daug skiriama E, dėmesio tačiau ne, e, dideliems projektams, tačiau neaišku, kada mus pasieks sąskaitos išrašomos už tuos biudžetus, e, už tuos projektus. Dabar iš tiesų atsidūrėme tokio, tokioje stadijoje, kai iš tiesų ima skaudėti komisijai, sunku mokėti kai kurias sąskaitas. Kitais metais situacija dar gali pablogėti, tikrai netoleruotina, kad komisija būtų tokioje situacijoje ir parlamentas turėtų uh, E, kitų dėrybų metu skirti didesnį e, dėmesį mokėjimo asignavimams. Dėrybos, kurios mūsų laukia, bus tikrai nelengvos, jos bus susijusios su dėrybomis dėl e, pataisomojo biudžeto, dėl kurio dabar diskutuojame, tačiau norėčiau jau dabar padėkoti Lietuvo, Lietuvai pirmininkaujančiai ponui Rimkūnui. Ačiū už parengimą į darbą, kuris vyko iki dėrybų. Manau, kad e, dėrybos galės vykti skan, skaidriai, e, sklandžiai ir m, mm, tokia patarlė yra sakoma, kai e, jeigu kas nors labai nori, tai visi, viską galima padaryti. Žinau, kad Lietuva E, labai, Lietuvai bus labai sunku su kai kuriomis šalimis, kurios nori tik taupyti, tačiau į tikrą situaciją neatsižvelgia. Taigi reikės būtinai pasižiūrėti, kad komisija yra pajėgi sumokėti tai, ką įsipareigojusi sumokėti. Dėkoju poniai Jansen. Perduodame žodį ponui Lamasūrui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien tik vieną kartą kalbėsiu 2014 metų biudžetų ir 2013 metų taisomųjų biudžetų, dėl to, kad ir vieni, ir kiti e, yra tie, kuriems yra taikomas tas pats politinis imperatyvas, būtina laikyti sudaryto sustarimo tarp mūsų trijų institucijų dėl daugiametės finansinės programos. Šis Susitarimas leidžia, kad, reiškia, kad 28 vyriausybės pačiu aukščiausių lygių susitarė. Tačiau regisi biudžeto ministrai ignoruoja tuos susitarimus. 14 metų biudžetas buvo priimtas gegužės antrą dieną ir siūloma sumažinti dar komisijos siūlymus ir tie siūlymai susijęs su prioritetinėmis politikomis, kurias matėm kartu. Komisaras tą puikiai pabrėžė, tą paminėjo mūsų pranešėjai. Mažinti siūloma lėšas jaunimo darbo vietų kūrimui, mokslo tyrimams, pagalbai mažiausiantinėms įmonėms, struktūrai struktūriniams fondams, Erasmus visiems programai. Tad aš klausiu, kam reikalingas yra koreperas, jeigu jis nesugeba informuoti biudžeto ministro dėl apie politinius įsipareigojimus, kuriuos priėmė e, taryba. Ir taip pat tie įsipareigojimai yra patvirtinti bendrųjų reikalų tarybos. Argi parlamentas turi sekti, kad e, vyriausybių vadovai paklūstų savo ministrams. Nežinau. E, taigi mes dėjomės mėnesius dėl bendrų taisyklių. Parlamentas kovo mėnesį didelę daugumą patvirtino tą susitarimą. Tai dabar atėjo laikas visiems parodyti savo gerą valią ir laikytis įsipareigojimų, kuriuos iškilmingai ir tiksliai priemėm. Iš vienos ir kitos pusės mes dėrėjomės, remdamiesi uh, tuo principu, kad nėra jokio susitarimo, kol nėra susitarta dėl visko. Mes dabar atom sutarimą dėl visko, tad dabar reikėtų taikyti tai, dėl ko susitarta. Lotiniškai rom, e, skamba taip tas pasakymas, paktas sunt servanda, taip sakydavo romėnai. 2013 metų įsipareigojimai mokėjimų asignavimams. Mes susit, e, susitarėme, kad reikės padengti tą buvusi deficitą e, ir balsuosime dėl to. Netrukus bus balsuoma dėl antrojo mokėjimo etapo, dėl 3,9 milijardo. Ir Taryba kol kas nepatvirtino šito dalyko. 2014-2020 e, metų daugiametė finansinė programa nebus teikiama bendram balsavimui plenarėme posėdėje, tol kol nebus atlikti tie numatyti darbai. Mes esame numatę, kad, numatę, kad e, rytoj turime balsuoti dėl DFP apskritai. Ir antrojoje spalio mėnesio sesijoje reikės atidėti balsavimą mėnesio. Jeigu reikės, atidėsime tą balsavimą dar kitam vėlesniam laikui vyko trišalis sustikimas dėl asignavimų mokėjimams. Ačiū Lietu, Lietuvai pirmininkaučiai ES, kuri priėmė tą principą, kurį priimti atsisakė anksčiau pirmininkavusi valstybė. Manau, kad rasime būdų bendradarbiauti ir išspręsti 2013 ir 2014 metų pro, problemas. Pasirinkimai buvo padaryti, dabar reikia sustarimus tik taikyti. Dėkoju. Ačiū panui Lamasur, dabar žodį suteikiu ponui Rimkūnui. You, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Norėčiau labai padėkoti komisarui Levandovskijui, pranešėjai Monikai Hochmaja, Anne Jansen, biudžeto komiteto atstovui Lamasur už labai naudingas pastabas ir nuomonės. Šiuo momentu mes manome, kad reikėtų siekti geriau suprasti, siekiant geriau suprasti tarybos pasiūlymą dėl 2014 metų biudžeto projekto. E, tai turėtų, tas supratimas turėtų būti pagrindinis mūsų tikslas. Jis atvertų duris mums pradėti realias dėrybas dėl 2014 metų biudžeto ateinančiais mėnesiais. Ir vėlgi, manau, kad šiandienos diskusijos buvo labai gera geras atspirties taškas žengti į priekį. Norėčiau pridurti, kad mm, tikėmės komisijos paramos, kadangi ji, kaip visada, atlieka sąžiningo tarpininko vaidmenį ir aš e, e, tikiuosi komisaro Levandovskio e, paramos bendradarbiaujant ir noriu patikinti, kad pirmininkaujantį Lietuvą ir aš asmeniškai darysime viską, kad pasiektume pozityvių rezultatų. Labai dėkoju Jums už dėmesį ir norėčiau palinkėti parlamentui visokiojo pasiekmės, e, e, studijuojant artimiausiamis savaitėmis tarybos e, pasiūlymą ir derantis spalio ir lapkričio mėnesį. Pirmininkas, dėkoju, diskusija baigta. Ir dabar pereiname prie Lavija pranešimo. Progetto di bilancio rettificativo numero 2 del 2003. Taisomojo